Yra atitinkamas protokolas patiktas ir jeigu niekas neprieštarauja šioms kandidatūrams, jos yra tvirtinamos. Kaip žinote, terminas įvardyti, paskirti Europos duomenų priežiūros pareigos pareigūną e, jau praėjo. E, rugsėjo 30 dieną tai buvo ir man buvo pranešta apie vieną kandidatūrą. Tai yra ponia Madame Emilie Ori Ir aš tą kandidatūrą pateiksiu peticijų komitetui, e, kuomet bus dosie išverstas į visas oficialias kalbas. Visi parlamento nariai gali dalyvauti e, sprendimo prieimime dėl